laiko, tikrai tam ne, nereikia daug laiko. O kitas dalykas vis dėlto balsuoti dėl mažesnio skaičiaus tekstų ir balsuoti geriau. Taigi, jeigu aš buvau šališkas, tai jūs suformuluokite tai raštu, nurodykite konkrečiai ir aš atsakysiu jums. Aš sureagavau į tai, kad aš apskritai kai kurias pasisakymus laikiau nevertus parlamento. Kai, iš tikrųjų, anksčiau mes dirbdavome iki penktadienio ryto ir turėjome ilgiau laiko, tačiau tai nereiškia, kad turėtume prašyti daugiau laiko kalboms. Aš norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad Bruselėje mes balsuojame mažiau negu Strasbūrė. Aš nenorėčiau toliau kalbėti, norėčiau suteikti progą kolegoms pasisakyti, kurie nori paaiškinti savo balsavimo motyvus. Pirmiausia, Fernandės Depre E, pranešimas, pospišil kalbės pirmiausia. Pane předsedo, na úvod chci říci, že gratuluji tomu, jak efektivně vedete schůzi, aby zde zazněli opačný hlas a nyní k samotnému. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasakyti pirmininkui, kad jis labai veiksmingai pirmininkauja. Balsavau už e, šį biudžetą, kuris buvo padidintas 10 milijardų eurų ir turbūt e,